Dabar žodį suteiksiu ponui parlamentarui Ferber. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau, kad salėje būtų tyla. meine lieben kolleginnen und kollegen wenn sie den ausführungen des kollegen ferber nicht lauschen. Gerbiami kolegos, tie, kurie nenori klausyti to, ką, ką pasakys ponas Ferber, prašau tyliai išeiti iš salės. Pavyzdžiui, kreipiuosi į ponę Harms. Būtų gerai, kad ponia Harms manęs e, paklausytų prieš savo rydienos spaudos konferenciją, sako ponas Ferberis. Ponia Harms, ar galite atsisėsti, prašo pirmininkas. Prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Šiandien pirmą kartą mes kalbame apie konkretų teisės aktą po LuxLeaks lik e, aferos. Ir manau, kad vien dėl to tai yra labai svarbios diskusijos, nes mes kaip parlamentas norime pasiūsti aišku signalą, pa pasakyti, kad mes pasisakome už skaidrumą, už sąžiningą mokesčių politiką Europos Sąjungoje. Nes būtent kalbant apie sprendimus dėl mokesčių, e, valstybės narės dažnai yra įsipareigoja teikti tam tikrą informaciją, bet tie mainai nevyksta. Todėl šių diskusijų pradžioje aš norėčiau paprašy, padėkoti komisijai, ypač e, konkurencijos generaliniam direktoratui kad e, jie atsižvelgia į šį klausimą ir e, svarsto šį klausimą taip pat ir e, valstybinės paramos kontekste. E, taip pat komisija pasiūlyme yra teigiama, kad visi sprendimai dėl mokesčių, kurie turi tarp valstybinį mastą, kad e, informacija apie tokius sprendimus būtų keičiamasi e, pagal e, automatinę procedūrą. Tai yra geras komisijos pasiūlymas, bet e, pinigų ir ekonomikos komitete e, mes turime kai kurių pasiūlymų. Visų pirma, dėl taikymo srities. Mes, ponia Brokai, gal galėtumėte diskutuoti už salės ribų? Pone Brokai, diskutuokite už salės ribų arba baikite diskusijas. Mes e, savo komitete pasisakėme už tai, kad e, taikymo sritis apimtų visas galio, visus galiojančius sprendimus dėl mokesčių, kurie yra susiję su e, juridiniais asmenimis. Dar kartą noriu pabrėžti visus sprendimus dėl mokesčių susijusių su juridiniais asmenimis. Mes pasisakėme už tai, kad informacija būtų teikiama iš karto, ne kas tris mėnesius, kaip siūlo komisija, bet iš karto, kai tik priemamas sprendimas dėl mokesčių, kad jis būtų teikiamas. Taip pat mes komitete pasisakėme už tai, kad į tą informaciją turėtų būti įtraukiama papildoma informacija, tai yra mokesčio identifikacinis e, mokestis, nukrypimas nuo įprastinės mokestinės teisės ir panašus dalykai. Ir taip pat mes pasisakome už tai, kad komisija galėtų naudoti šitą informaciją e, konkurencingumo teisės rytyje, nes tik tokiu būdu mes galėtume vykdyti spaudimą, kad e, mokestinė teisė nebūtų naudojama prieš kaimininę valstybę. E, ir kad jeigu valstybė narė priema atitinkamą sprendimą dėl mokesčių, tai jinai turi laikytis atitinkamą taisyklių. Esu nusivylęs ir noriu tą aiškiai pasakyti, kad e, nusivylęs tuo, kad taryba e, spalio šeštą dieną pritarė tokiam teisės aktui, kuris yra žymiai silpnesnis už komisijos pasiūlymą. Tai yra, kad informacija būtų keičiamasi tik tai sprendimais dėl mokesčių, e, kurie turi tarp valstybinį mastą, kad e, įsigaliojimas šito teisės akto būtų perkeltas e, dar nukeltas vienerius metus ir aš esu tuo labai nusivylęs, norėčiau aiškiai tą pasakyti, aš nusivylęs tuo, kad valstybės narės, kad jų e, finansų ministrai e, E, kurie dalina pažadus e, tarybose, kurie dalina pažadus parlamente, e, pažadus susijusius su mokesčių skaidrumu, dabar nesilaiko tų pažadų. Todėl aš norėčiau kreiptis į visas valstybės narės ir paraginti jas imtis rimtų diskusijų su Europos parlamentu ir padaryti viską, kad mes turėtume aiškę, skaidrę europinę mokesčių politiką ir kad valstybės narės priimami e, sprendimai dėl mokesčių neturėtų neigiamos įtakos kaiminėms valstybėms, kaiminėms valstybėms. Taip pat, kad ten, kur e, būtų e, daromi tam tikri verslo sandoriai, kad jie ir būtų apmokestinami toje šalyje. Norėčiau iš anksto pasidžiaugti būsimų bendradarbiavimų ir padėkoti. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Ferreira, kuri pasisakys vietoj pono Kopoto. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone pirmininkė, kolegos, komisija. Taigi, pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją ir padėkoti jam už tai, kad rengdamas pranešimą vadovavosi būtent kompromiso dvasia. Žinote, kad takse komitete, kuris buvo sukurtas por LuxLeaks, mes um, galvojame apie visai kitokį pranešimą, tačiau mielai uh, parengėme kompromisą. Nuo LuxLeaks skandalo praėjo metai. Todėl pasikeitimas informacija apie mokesčius tai yra tik tai vienas klausimas, kurį būtina tinkamai ir kuo greičiau išspręsti. Tačiau yra ir kitas dalykas. Reikia galvoti apie tarpvalstybinį susitarimą su komisija bei taryba. Ir pagal naująjį tarp institucinį susitarimą reikėtų nustatyti visai naują mokesčio tvarkymo kultūrą. Komisijagi savo ruoštų noriu padėkoti už tą iniciatyvą, kurią ji paroda. Ir už raginimą dirbti o ne atsisakyti šito darbo. Europos parlamentas yra ryštingai nusiteikęs, bet mes vieni be komisijos nieko nepadarysime. Kita vertus, reikia, kad ir taryba patikimai dirbtų. Ir dėja, turiu pasakyti, kad pritariu kolegai Ferberiui. Mes labai nusivylę dėl spalio 6 dienos Ekofino ministrų posėdėje priimto sprendimo ir ne dėl naujosios procedūros įsigaliojimo datos, o dėl kitų klausimų. Visiškai nepriimtina, kad pasikeitimo informacija susitarimai, ypač slapta informacija. nebus suteikiama susipažinimui ir nebus teikiama, nes labai svarbu, jeigu mes norime tinkamai vykdyti savo pareigas, turime gauti informacijos. Kas nutiko? O nutiko štai, kas visiškai yra ignoruojami tarp valstybiniai susitarimai. O būtent Europos komisija turi tapti tuo centru, per kurį yra keičiamasi informacija. Ir nepamirškime kad komisija pasiūlė jau būtų informacija teikiama apie sprendimus dėl verslo mokesčių už visą praėjusį dešimtmetį, nors iš pradžių buvo kalbama tik apie trejus metus. Taigi, nepriklausomai nuo to, kada ir kas kaip įvyko, turi būti pateikiama informacijos. Ir bet kokie sandoriai, apie juos turi būti teikiama informacija. Ir galiausiai noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad sprendimai dėl verslo mokesčių, visi susitarimai neturi likti slapti, apie juos turi būti pranešama. Ir visiškai nepriklauso nuo susitarinčiųjų šalių a, <clears throat> skaičiaus, nes sprendimai primami vienoje valstybėje narėje daro poveikį visai Europos Sąjungai. Todėl prievalė keisis informacija tarp valstybių narių yra būtinas dalykas. Ir svarbiausia, kad turi būti keičiamasi informacija dėl apie sprendimus dėl mokesčių, nes būtent tokie sprendimai kelia didžiausią grėsmę kitų valstybių narių mokestinėms pajamoms. Taigi, jūs žinote, yra, egzistuoja Europinė darbo atvarkė. Europos parlamentas labai rimtai dirba, kaip ir komisija. Tačiau taryba turėtų veikti geriau ir būti lojalesnė Europos Sąjungai, nes būtina sutvarkyti mokestinę sritį, kad mes atgautume ES mokesčių mokėtojų pasitikėjimą mumis. Ir tai yra be kita ko dar labai svarbu e, surinkti mokesčius, nes mes vykdoma bendros Europos namų projektą. Pone Skotkato, visi kalbame, kad esame krizėje Tačiau mūsų pačių sąjungoje, nepaisant mokestinių rojų, yra sudaromi slapti sandoriai. Už tai sumoka mokesčių mokėtojai. Prarandamos viešusios investicijos ir mažos ir vidutinės įmonės negali konkuruoti su mažus mokesčius mokančiomis tarp valstybinėmis bendruomomis. Todėl Europos piliečiams mokestiniai dalykai tikrai labai rūpi. Dabar tuoj bus metai po LaxLeaks skandalo. Ir manau, kad svarbiausias dalykas dabar įsiaiškinti, ką ir kas turi žinoti. Pirmiausia, ką mes žinome. O žinome mes kur kas mažiau, negu kad mums reikia tam, kad parengtume ir išplėtotume tokią politiką, kokios reikia mūsų piliečiams. Kaip taksą komiteto narė turiu pasakyti, kad mes negalime susipažinti su labai didelė dalimi dokumentų apie mokesčius. Praėjusį lapkritį piliečiai susiaubus sužinojo, kad pats komisijos e, pirmininkas negali e, priversti stambiųjų korporacijų veikti pagal taisyklės. Ir e, nieko nežinojo apie daugelį skandalų. Tai kaipgi taip gali būti? Kaip taip gali būti? Ir kaip gali būti, kad yra nebaudžiami tie, kurie slapta susitarė uh, tarpusavėje dėl mažesnių mokesčių. Kai kalbame apie mokesčių sukčiavimą, tai yra sudaromi ištiesiai sandoriai. Praėjusią savaitę komisija paskelbė savo tyrimo dėl Starbucks ir Fed um, bylų ir uh, kokia jų praktika. Tačiau tyrimas dar anaip tol nebaigtas, jisai bus ilgas. Ir norėčiau padėkoti komisijos už visą atliktą darbą ir sakyčiau, kad ji turi plėsti tą darbą toliau atlikdama tyrimą. Kovo mėnesį komisija pateikė mokesčius skaidrumą užtikrinantį dokumentų paketą. Vienas iš jų šiandien ant mūsų stalo bus e, panaikinta taupimo pajamų direktyva, pagal kurią mokesčio administracijos turėjo gauti informacijos, kad būtų užkirstas kelias mokestiniam sukčiavimui. Aš kaip tik e, rengiau e, pranešimą dėl taupimo pajamų direktyvos panaikinimo ir nurodžiu savo pranešime visas teisinės prangas, kokios egzistuoja mūsų teisėje. Noriu pasakyti, kad man labai padėjo šešėliniai pranešimai. Dabar dėl administracinio bendradarbiavimo direktyva staikymas rytis išplėsta ir dabar mes kalbame apie privalomą pasikeitimą informaciją apie mokesčius. Taigi yra labai svarbu, kad nebūtų um, <clears throat> kaip nors tengiamasi išvengti svarstymo parlamentuose nes um, svarbiausias dalykas yra sprendimų dėl verslo mokesčių taikymo sritis. Kita vertus, mes ne, aš nemanau, kad parlamentas susibrėžė pakankamai ambicingų tikslų, nurodydamas, kokia informacija turi būti teikiamasi. Mes manome žaliųjų frakcijoje, kad ne tik tai mes, komiteto nariai, bet ir visi piliečiai turi teisę susipažinti su visais dokumentais. Ir mes kreipsime į plenarinę sesiją, kad būtų padaryti atitinkami pakeitimai. Kaip aš jau sakiau pačioje savo pasisakymo pradžioje, LuxLeaks Pagrindinė problema buvo ta, kad nebuvo viešumos vyriausiai mokesčių pareigūnai, korporacijų vadovai elgesi kaip tinkama, sudarydami tarpusavį suandoris. Tačiau aš kaip parlamento narė apie tai nieko nežinojau, jokios informacijos gauti negalėjau. Ir todėl parlamento frakcijos nariai nesutiks su nieko įskyrus nuostatą, kad būtų užtikrintas visapusiškas prieimas prie informacijos ir galimybė su ją susipažinti. Nereikia galvoti, kad mūsų rinkėjų tai nedomina. Ir, uh, šešėliniai susitarimai dėl, mokes, dėl mokesčių reiškia, kad prarandami pinigai ir bandoma sukčiauti mokesčių srityje. Mėlyna kortelė, pona Čanė, ar jūs atsakysite? Ar jūs, ar, ponas Kotkato, ar jūs atsakysite, ponas Čanė? Čanė? klausimą. Taigi, ponia Džani. Ačiū. Pone pirmininkė, kad sutikėt galimybę paklausti šį klausimą, galėčiau jį užduoti bet kuriam pranešėjai, nes taip pat manau, kad labai svarbu informuoti visuomenę kaip galima geriau. Pagal komisijos bendruosius paskaičiavimus būtų įdomu sužinoti, kiek kasmet bendrovės nesumoka mokesčių ir kokia yra padaryta žala ES piliečiams. Duomenys labai skirtingi. Gal jūs, ponia, galėtumėte įvardyti aišku skaičių? Ačiū už tokį gana sudėtingą klausimą. Aš su savimi nepasijėmiau statistinių duomenų ir e, suprantu, kad komisijai negalima užduoti pagal mėlynę kortelę klausimą, bet turiu pasakyti iš karto, kad labai sunku apskaičiuoti, kiek buvo nesumokėta mokesčių ir todėl mes norėtume, kad sprendimai dėl verslo mokesčių būtų viešinami, nes tada galėtume aiškiau apskaičiuoti kiek um, nesumokėta mokesčių. Komisija yra padariusi tai ir aš labai džiaugiuosi. Tačiau jeigu iš tiesų mes norime sužinoti, kokie, koks yra problemos mastas ir kiek mes netenkame mokestinių pajamų, mes turėtume gauti galimybę susipažinti su sprendimais dėl verslo mokesčių. O dabar žodis sutikimas komisijos nariui ponui Moskovisi. Ačiū ponė pirmininkė. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai pranešėjai, pranešėjos. pranešėjos Iš tikrųjų, depresyvusis mokesčių planavimas ir mokesčių sukčiavimas e, kelia didžiulį e, susirūpinimą mums čia ES ir visam pasauliu. Žinote, kad e, Ženevoje EBPO vyksta, dirba labai aktyviai. Pirmiausia, skaidrumas. Taip, iš tikrųjų. Čia reikėtų pabrėžti, kad valstybės narės dabar galės keistis informaciją ir tai yra būtent, kad galėtume kovoti su agresyviu mokesčių planavimu ir mokesčių sunkiavimu. Praeitą savaitę Komisija prieėmė sprendimą dėl uh, kai kurių bendrovių apmokestinimo Luksemburgė ir dėl Starbucks bendrovės apmokestinimo uh, Niderlanduose. Ir ponios per uh, e, komisijos narės atsakingai už šį klausimą veikla tai yra tikrai labai gera. Mes kalbame čia apie sprendimus dėl mokesčių uh, ir žinome, kad tas klausimas uh, yra aktualus valstybėms narėms. Ir uh, Čia reikia keist, geriau keistis informaciją, nes žinome, kad dėl to, kad valstybės narės neturi visos informacijos apie tokius sprendimus, kai, kurios, kai kur, kas tuo naudojasi. Ir iš tikrųjų, Mes e, suprantame, kad mums reikia kažką daryti e, su visose valstybės narėse susidariusių deficitų ir todėl tai, kad kažkas sukčiauja, nes mums moka mokesčių, tai yra tikrai nepriimtina. Ir todėl 2015 m. kovo mėnesį mes patikime ambicingą pasiūlymą, tam, e, pagal kurį yra numatyta automatiškai keistis informacija. Ir aš norėčiau patikoti ponui Ferber už jo parengto pranešimo kokybę ir iš tikrųjų mūsų bendravimas su pono Ferberio visuomet labai naudingi. Ir spalio šeštą valstybės narė susitarė dėl kompromiso ir tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ir ta, mes rėmėmės pirmiausia da, a, rekomendacijomis dėl mokesčių bazės erozijos, kurios buvo patvirtinos ir Lymoje, ir Ženevoje. Ir e, ponas Lamasūras e, pirmininkauja jūsų ypatingą mokesčių komitetui ir jisai Europos parlamente vadovauja šiam darbui. Ir aš norėčiau visiems jums padėkoti už jūsų paramą, už tai, kad jūs e, kad jūs padėjote mums susitarti. Ir jo nors jūsų nebuvo tarp e, finansų ministrų, e, e, tačiau jūsų dvasia buvo jaučiama salėje. Tai yra labai svarbus žingsnis, nes taip Limoje mes galėsime pateikti labai aiškį ir pasaulios poziciją, kuris skatina siekti didesnio fiskalinio, fiskalinio skaidrumo. Ir uh, Mes tikimės, kad mes galėsime pakeisti šią mūsų ES iniciatyvą ir ją paversti visuotiniu standartu. Pone Ferrara, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką Jūs sakėte. Jūs pabrėžtė tris dalykus. Pirmiausia, tai, kad mes matome, kad iš tikrųjų reikės išžvelgti visą desumokščiausiusią riziką jūs kalbėjote ir apie tai, kad numatytas atgražinė tvarka taikymo terminas yra pernelik trumpas ir kalbėjote apie kitą, kitas savo pastabas, bet komisija jums nepritarė. Taip, iš tikrųjų, mūsų pradinės komisijos pasiūlymas buvo griežtesnis nei tai, ką patvirtino galiausiai taryba. Bet, gerbėjai Europos parlamento nariai, jūs žinote, kaip veikia taryba. Kartais e, sunku yra vienbalsiai patvirtinti klausimus, kurie yra susijęs su mokesčiais. Ir mes gal ir e, ne. E, mes dirbom nepaprastai sparčiai, iš tikrųjų per septynis mėnesius sugebėjome uh, sugebėjome susitarti ir todėl komisija, tai tais išvaldama, pritarė tarybos pozicijai. Kodėl? Todėl, kad mums atrodo, kad iš esmės tarybos pozicijoje yra atspindėti pagrindiniai mūsų e, pasiūlymų principai, kurie yra susiję ir su automatiniais e, informacijos mainais, ir su e, tomis sąskaitomis, apie kurias bus pateikiama informacija, ir su bendradarbiavimu tarp valstybių narių. Ir su tuo, kaip, koks bus komisijos vaidmuo. Uh, Taip, man atrodo, kad dešimties metų terminas yra geresnės nei penkerių, bet aš manau, kad penkerių metų terminas yra taip, tai yra atgražinės, atgražinio veikimo tvarko, veikimo atgražinė tvarka terminas. Ir taigi penkeri metai yra vis tiek geriau nei trejų metų laikas. Valstybės narės dėrėjosi dėl įvairių nuostatų ir galiausiai aš galiu pasakyti, kad tai, tai yra kompromisas ir tas kompromisas yra pakankamai ambicingas ir man atrodo, kad yra labai svarbu pasakyti, kad šis pasiūlymas iš esmės ne, neiškreipė mūsų pirminio pasiūlymo. Tai yra labai svarbu pasakyti. Aš manau, kad e, ir Europos parlamentui, ir komisijai, ir mūsų visuomeniai yra labai svarbu tai, kad mes susitarėme. E, aš kalbu apie dabar e, direktyvų atnaujinimą. Tai yra būtina, būtina jas atnaujinti. Ir aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų paramą. Jei e, mes būtume viską palikę tik tai valstybėms narėms spręsti, tai komisija negalėtų dalyvauti tose diskusijose, tuomet žinote, kaip viskas vyktų. Valstybės narės, ko gero, tarpus visus sutartų ir ne visuomet tie sustarimai būtų mums, palank, mums primtini. ES ir Šveicarija pasira, gegužės 27 dieną pasirašė susitarimą dėl automatinio keitimos informacija ir tai yra istorinės svarbos susitarimas. Todėl, kad iš esmės tas susitarimas išbraukė iš mūsų žodino banko paslapties savoką. Ir tai turėtų padėti mums užtikrinti geresnės, žingesnės gyvenimo sąlygas uh, E, mūsų piliečiams. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Kofodu už tai, kad savo pranešime jisai e, pritarė šiam susitarimui ir jūs taip pat e, iš esmės paremėte įkon komiteto nuomonę ir, pri, ir tikiuosi pritarsite šiam dokumentui. Mes kalbame čia apie taupimo pajamų direktyvą ir Ta direktyva turėtų įsigalioti nuo kitų metų, pataisyta direktyva turėtų įsigalioti nuo kitų metų pradžios ir taip pat yra direktyva dėl automatinio keitimosi informacija, kuri buvo atnaujinta 2013 metais. Taip, galima būtų e, sakyti, kad iš dalies mes taip ilgai nagrinėjome taupiamų paimų apmokestinimo direktyvą, kad e, vos nepavėlavome ir iš to turėtume pasimokyti. Kartais įvykiai tikrai vis, e, keičiasi greičiau nei mūsų pozicijos. Ir poniai e, Kato norėčiau taip pat padėkoti, ir čia norėčiau pasidalinti pastabėlę su jumis. Jūs e, kalbėjote apie komisijos pirmininką, poną Junkerį, ir man atrodo, kad jūs gal šiek tiek gal paskubėjote išsakydamas savo nuomonę. Jums yra žinoma, kad jūsų mokesčių e, komitete e, lankėsi komisijos pirmininkas ir aš nebijoju, kad jisai paaiškino, kas vyko savo šalyje ir todėl manau, kad nereikėtų skubotai jo kaltinti. Priemonės, e, kurios bus taikytos įgyvendinant automatinio informacijos keitimas informacija direktyva. Ta, turės dar būti parengtos, tačiau komisija pasinaudos e, struktūrinių dialogų su Europos parlamentu ir su, ypatingai su ekonominių ir finansinių reikalų komitetu, tam, kad mes galėtume jums pranešti apie, vis, apie tai, kaip vyksta darbas. Šiandien mes kalbėsime apie tikrai labai svarbius žingsnius, apie novatoriškus žingsnius. Aš pasisakau už skaidrumą. Tai jis yra reikalingas dėl to, kad dėl to reikalauja žmonės, dėl to, kad keičiasi technologijos, dėl to, kad to nori Europos parlamentas, nori taryba. Valstybėse narėse taip pat e, yra nemažai noro imtis veiksmų ir aš esu įsitikinęs, kad mes bendromis jėgomis kartu su pranešėjais ir su kitais parlamento nariais sieksime dar didesnio skaidrumo. Aš galiu pasakyti, kad visos komisijos ir mano politika yra nukreipta per penkerius metus, kuriuos mes turime maksimaliai didinti skaidrumą ir užtikrinti, kad tarptautinės bendruomenės mokėtų mokesčius ten, kur e, mokesčiai yra generuojami, kur generuojamas yra pelnas. Ir tai yra būtina ir tam, kad mūsų mokesčių sistemos, sistemos būtų veiksmingos ir tam, kad e, to reikalauja ir mūsų biudžetai. Ir aš taip pat tikiuosi, kad e, mokesčių mokėjimas ir ataskaitų teikimas pagal kiekvieną, e, kiekvienoje valstybėje, kurioje veikia bendrovė, yra gera priemonė ir tikiuosi, kad jūs man pritarsite. Dėkoju. Pravana. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu ponui Švab, prašau. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, man atrodo, kad šiandien E, šitos diskusijos šiandien yra susijusios ne tik su kolegos Ferber pranešimu, beje, aš norėčiau jį pasveikinti, parengus tokį puikų pranešimą. Manau, kad mes čia apskritai kalbame apie apmokestinamo e, klausimus ES ir turime atsižvelgti taip pat ir į sandorius su trečiosiomis šalimis. Ir e, čia mes kalbame, susidurėme su labai sudėtingu klausimu ir jį svarstydami neturėtume pamiršti mokesčių politikos logikos. E, daugelis dalykų nėra esminiai. Esmingiausias dalykas yra tai, kad ES darbdaviams ir darbuotojams yra e, svarbu, kad išliktų ta vidaus rinka, kuri jiems buvo pažadėta. Todėl e, manau, ponė komisarė, kad e, kalbant apie e, ataskaitas teikiamas, e, teikiamas visose valstybėse narėse, mes neturėtume grįžti e, prie senosios logikos, kuomet valstybės narės mano, kad jų įstatymai yra svarbesni už bendrąją ES teisę. Tačiau kita vertus LuxLeaks afera reikalauja, kad mes staigiai į ją reaguotume. Todėl manau, kad kolegos Ferber pranešimas yra tikrai puikus mes turime kiek įmanoma greičiau įvesti informacijos apie sprendimus dėl mokesčių e, keitimasi. E, tačiau ar mes turime kalbėti tik apie sprendimus e, dėl mokesčių, kurie turi tarp valstybinį poveikį? E, manau, kad jeigu bus teikiami, teikiama informacija tik apie tokius tarpvalstybinį poveikį turinčius e, sprendimus, tai mes vėlgi galime išbalansuoti visą mokesčių sistemą. E, jau Teisingumo teismas taip pat pradėjo svarstyti atitinkamas bylas, siūlyčiau komisijai ir toliau tęsti darbą šią linkme. Ačiū. Kiitos. Ja nyt... Dėkoju. Toliau suteiksiu žodį ponui Simon Peter. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, teismo sprendimas dėl Starbucks ir Fiat reiškia esminį pokytį, nes iki šiol mes dažnai girdėdavome apie tai, kad kažkas vyko galbūt neteisė, neteisingai, bet tai nebuvo e, nelegalu teismo, teisingumo teismo sprendimas e, reiškia, kad mes susidurėme su nelegale valstybių narių ir tam tikrų įmonių bendra veikla. Ir jeigu e, mes dabar norime daugiau skaidrumo mokesčių politikoje, tai tuomet kyla klausimas, ar automatinis keitimasis informacija neturėtų būti susijęs su visais įmanomais sprendimais. E, komisijos sprendimas buvo, toks, e, buvo teisingas dėl to, kad ji e, rėmėsi konkurencingumo teise. Bet dabar, jeigu valstybės narės užkirs kelią šitam komisijos sprendimui, tai yra tam, kad informacija būtų teikiama dėl visų mokesnių sprendimų, tai tuomet reiškia, kad mes matome, kad valstybės narės nenori e, skaidrios mokesčių politikos, dėl kyla klausimas, kodėl jos to nenori. Ir e, e, mes tikriausiai turime taip pat kalbėti apie sandorius, kurie yra pasirašyti e, anksčiau nei prieš penkerius metus. Todėl kyla klausimas, kodėl e, buvo pasirinktas toks trumpas terminas. Galbūt čia norima taip pat nuslėpti daug dalykų. Ir manau, kad mes, parlament, Europos parlamentas, čia neturime užmerkti akių, mes turime palaikyti komisiją dėl jos sprendimo ir turime reikalauti kiek įmanoma išsamesnės informacijos, taip pat ir dėl e, mokesčių ir e, mokesnių sprendimų ir sandorių praeitįje. E, Ir jeigu mes nenorime, kad ir toliau tęstusi nelegali veikla, tai manau mes turime palaikyti komisiją. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas ponui Klonės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mokesčių e, vengimas yra svarbus klausimas dėl to, kad e, E, mes norime, kad visi mokėtų mokesčius sąžiningai. E, čia E, iš, e, esminiai klausimai yra du. Jie yra techniniai klausimai, bet aišku, jie yra labai svarbus. Komet yra mažinamas taisyklių skaičius, tai yra visuomet geras dalykas. Tačiau kitas dalykas, ar mes norime automatinės informacijos dėl visų e, sprendimų dėl mokesčių. Mes, e, manau, kad būtent keitimasis informacija mokestinėje srityje yra labai svarbus dalykas ir E, kai kurios valstybės narės jau yra prieėmę atitinkamus sprendimus teikti informaciją e, kitoms valstybėms narėms. E, komisija pateikė savo pasiūlymą, tačiau parlamentas savo pakeitimuose vėlgi pasisako už daugiau biurokratijos. Manau, kad mes negalime e, siekti daugiau biurokratijos, jeigu mes norime kovoti su mokesčių vengimu. E, mes turime kaip tik susitarti dėl efektyvių ir grei, grei, greitų priemonių. Ir e, todėl. E, manau, kad reiktų e, teikti informaciją ne tik apie tarp valstybinį poveikį e, turinčius sprendimus. Man atrodo, kad e, taryba taip pat turės pakankamai sumanumą priimti teisingą sprendimą. Well, all... Dėkoju. Pirmiausia, aš nenorėčiau uh, peržengti savo įgaliojimų ir uzurpuoti komisijos e, įgaliojimų. Bet aš manau, kad komisija turėtų galimybę paskelbti, kad kai kurių šalių sudaryti sprendimai dėl mokesčių su tam tikromis bendrovėmis e, yra neteisėti. Tai padėtų mums užpildyti spragas mūsų mokesčių sistemoje ir taip pat užkirstų kelią šalių konkuren... konkurencijai tarp šalių. Be to, taip valstybės narės turės prisimti joms tenkančią atsakomybę, jei paaiškės, kad buvo sudaryti tokie sprendimai dėl mokesčių. Komisija turi vaidinti šiame darbe labai svarbu vaidmenį stebėdama, kaip keičiamasi informacija, tam, kad būtų užtikrinta, kad griežtai laikomas ES teisės aktų. Aš tikrai tikiuosi, kad valstybės narės pasimokys iš to, kas įvyko ir suteiks komisijai galimybę matyti visus dokumentus, nes e, tik tai taip galim, galim bus užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems. Aš manau, kad pranešimai yra žingsnis teisinga linkme ir e, juose raginama yra e, turėti gerai subalansuotas mokesčiai susijusios nuostatas. Taip, iš tikrųjų, kai kas nori, kad būtų keičiama, teikiama kuo daugiau informacijos, o aš manau, kad užtenka e, tiesiog užtikrinti, kad komisija galėtų su, susipažinti su svarbiausia informacija. Dėkoju visiems, kas rengė šios pranešimus, nes dirbame labai gerai ir pranešimai yra geri. Tai liūdė ir tai, kad labai mažai pakeitimų yra pateikta šiems pranešimams. Be to, aš džiaugiuosi, kad kad šį kartą skirtingai nei, nei kitais atvejais galėsime balsuoti uh, vienodai. Dėkuoju. Dėkuoju toliau, ponia Matijas. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu iš tos šalies, kurioje 19 iš 10 biržoje listinguotų įmonių moka savo mokesčius kitur, ne mūsų šalyje. Ir mes matome, kad dėl to situacija nuolat blogėja. Iš kapitalo apmokestinimo mes nieko visiškai negauname. Todėl aš manau, kad mums reikia užtikrinti, kad tarp valstybių narių galiotų bent jau būtiniausi, minima, minimaliausi e, standartai, kurie užtikrintų sažiningumą automatinis keitimasis informacija tarp mokesčių institucijų yra visiškai būtinas. Tai kalbame pono Ferberio pranešime. Tarptautinės bendrovės labai dažnai piknaudžiauja da, e, e, skirtumais tarp valstybių narių ir dėl to prarandami milijardai eurų kiekvienais metais. O dar pagalvokime apie mokesčių vengimą, apie susitarimus, sprendimus dėl mokesčių. Ta suma pasidarys dar didesnė ir sieks praktiškai iki 290 milijardų. Tarptautinės korporacijos neteikia ataskaitų dėl savo pelno ir dėl to vyriausybės dažnai negali priversti jų sumokėti mokesčių. Ir, o galiausiai būtent dėl to valstybės ar negali kovoti su skurdu, negali skatinti socialinės įtraukties. Mes manome, kad informaciją reikia teikti ne tik vyriausybėms, ne tik mokesčių inspekcijoms, bet ir skelbti ją viešai. Kolegos, tik tai taip mes galėsime užtikrinti piliečių vykdomą priežiūrą. Ir pritariu po ponios Tato pranešimui. Ačiū. Toliau ponia Žuly. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, gerbiamasis komisijos nariai, ponia Moskovisi. Europos parlamentas atliko savo darbą. Nuo 2009 metų mes esame patvirtinę kelias pranešimus, kuriuose raginama kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu. Ir parlamentas stengiasi dirbti kuo sparčiau, tam, kad galim būtų kuo skubiau parengti gerus teisės aktus. Ir kai vyksta koks nors skandalas, tuomet parlamentas daro viską tam, kad mes paspaustumėt atsakingas institucijas imtis teisėkros iniciatyvos. Europos parlamentas pasisako už skaidrumą, už skaidrumą visose valstybėse narėse. Mes raginame siekti skaidrumo kuo labai dažnai, tačiau valstybės narės labai dažnai tai nere, nereaguoja ir jūs, poje Moskvėsi, dažnai taip pat nespaudžiate valstybių narių. Mokesčių komitetas norėtų da, gauti daugiau informacijos apie tai, kas yra atsakingas už tokią situaciją, tačiau mums trukdoma yra dirbti. Uh, Europos parlamentas nėra ta institucija, kuriai užteks tik tai siūsti mandagų laišką. Ne, mes norime kovoti už teisingumą, nes kovosime taip už demokratiją. Ir mes kovosime už tai, kad Europos komisija pagaliau imtųsi veiksmų. Ačiū. Toliau Marko Cani. Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, liuks liks. liks Iš tiesų, šis skandalas netiek daug pasitarnavo, kad gėdinga sistema būtų iš esmės pakeista, nes vis iki šiol valstybės narės bando pasinaudoti geresnėmis sąlygomis, sukurti geresnės sąlygas, kuriomis gali pasinaudoti tarp valstybinės bendrovės. Pranešimo turinys, kurį mes svarstame, tikrai toli gražu nėra tobulas. Iš esmės, <clears throat> be komisijos ir tarybos sprendimų neįmanoma susipažinti su visais, pavyzdžiui, posėdžių protokolais. Todėl aš nemanau, kad bus teikiama visa informacija, nes apsiribuojama tuo tarpu tik tai tarp valstybiniais sandoriais. Mes bandome pakartoti tai, ką bandėme daryti praeitėje, o valstybės narės iš tiesų tikriausiai norėtų kad tarptautinės bendrovės taptų dar uh, turtingesnis ir galėtų nemokėti mokesčių, o visas aukas sudeda mūsų mokesčių mokėtojai. Ačiū toliau, ponia Kapel. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, konkurencingumo reikalų komisarė e, pasisakė už sąžiningą mokesčių politiką, sakydama, kad abu tie atvejai susiję su e, LuxLeaks, e, Fiat ir Starbucks e, reiškia, kad tai buvo neleistinos neleistina valstybinė parama. Yra apie 40 įvairių susitarimų su Luksemburgo e, mokesčių e, institucijomis e, įvairių įmonių ir tai reiškia, kad buvo sumokėtas tik vienas procentas mokesčių. Tai reiškia, kad e, e, tikrai buvo vykdomas mokesnis sunkčiavimas. Yra atliktas, atlikta studija, e, pagal kurią e, kasmet Europ, Europos Sąjunga par, praranda apie 290 milijardų eurų dėl įvairių e, mokestinių susitarimų. E, EBPO taip pat rodo, įrodo, kad ši sistema yra neteisėta, kad yra e, e, E, kad kai kurios didelės korporacijos moka tik 5, 5 procentų mokesčių tarifą, kai tuo tarpu e, MVI moka apie 30, 35 procentus. E, todėl manau, kad Markus Ferber yra teisus ir pirmasis e, teisingas žingsnis yra automatinis keitimasis informacija dėl sprendimų dėl mokesčių. E, E, ir e, dėl sandorių kainodaros tvarkos. Tokiu būdu mes galėsime siekti daugiau e, skaidrumo mokesčių politikos rytyje. Tačiau šito žingsnio nepakaks, reiks taikyti ir kitas priemonės, pavyzdžiui, ataskaitos, valstybių narių ataskaitos, taip pat atitinkami mokesčiai įmonėms, kurios veikia skirtingose valstybėse narėse. E, taip pat reikia reikalauti, kad mokesčiai būtų mokami ten, kur daromi verslo sandoriai. Ir reikia įvesti atitinkamą Elksenos kodeksą. Dėkoju. Ačiū. Toliau, ponė Maletič. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pranešėjams, kurie rengia pranešimus tokią svarbę temą. Jūs sakote, kad Europos parlamentas tikrai skiria didelį dėmesį skaidrumui bei tinkamam mokesčių mokėjimui Europos Sąjungai. Mes norime, kad būtų tokia sistema, jog mokesčiai būtų mokami ten, kur verslas vykdo veiklą praktiškai ir tokiu būdu būtų galima užkirsti kelią mokestiniam sukčiavimui. Kitas dalykas reikia, kad būtų tvirta prognozuojama mokestinė sistema. Ji turi būti paprasta, kad mokesčių mokėtojai galėtų ją lengvai naudotis. Ir reikia atsisakyti taupimo pajamų direktyvos, nes taupantieji gauna pajamų vienoje šalyje, kai tuo tarpu pačios pajamos yra laikomos kitoje valstybėje narėje. Mokesčių sistema turi būti sažiningesnė. O ir mes ir toks yra mūsų tikslas. Tuo tarpu mes žengėme pirmą žingsnį, tai yra privalomi automatiniai e, pasikeitimai mokestinė informacija, kas padės e, užkirsti kelią mokesčių vengimui ir mokestiniam sukčiavimui. Mes pagal mūsų teisinę sistemą galima taikyti EBPO standartus. O naujojo teisės akto taikymos rytis tikrai yra platesnė negu iki šiol galiojusios direktyvos. Dar tai nepamiršti, kad būtina užtikrinti, jog informacija nebus prarasta O tai reiškia, kad visos valstybės narės turi turėti reikiamos informacijos ir norėčiau atkreipti į tai komisijos dėmesį. Ačiū. Pone Malečiš, toliau. Ponas Baje. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbės komisijos nariai, gerbė kolegos. Iš tikrųjų, pagaliau da, realybė mūsų pasivijo ir komisijoje tai tvir, taip pat apie tai kalbėjo. Mes sužinojome, kad Fiatui ir Starbucksui buvo da, pritaikyta sprendimai dėl mokesčių Niderlandus ir Luksemburgė. Ir tai yra neamoralūs ir neteisėti sprendimai. Ir tekstai, dėl kurių mes balsavom 2011 ir 2012 metais, tie tekstai, kuriuos mes ketiname patvirtinti netrukus, neužkirto kelio tam, kad nebūtų priimti tie sprendimai dėl mokesčių. Europos Sąjungos taryba, panašu, vis dar nesupranta, koks svarbus yra šis klausimas. Europos parlamentas e, tikrai yra labai ambicingas e, ir nori, kad e, sprendimai priimti prie tų metų lapkričio 16 dieną būtų buvo kur kas ambicingesni ir aš dėkoju kolegoms už jų darbą. Galima būtų tikrai siekti daugiau, pažiūrėjau, taikymos rytis. Reikia išnagrinėti visas tarptautinės bendrovės, visas ir nacionalinės bendrovės. Ir čia reikia atitinkamai pakoreguoti terminus, nes kitaip kas juos apsaugos. Ir mes galime pritaikyti sankcijas, tačiau valstybės e, narės tam priešinasi. Ir tos sankcijos turėtų būti taikomos, jei valstybės narės nelaikų pateikia informaciją arba pateikia netikslę informaciją. Toliau, komisija mes ir jos vaidmuo. Mes suprantame, kad e, ta pati įstaiga negali e, ir užsimti kažkokią nors veiklą ir vykdyti tos veiklos priežiūrą. Uh, Taryba turi tai suprasti. Mes norime, daug, kad būtų daugiau skaidrumo, bet tikro skaidrumo, ne kosmetinio skaidrumo. Žinote, kad jei informacijos yra per daug, tai tuomet svarbus faktai pasimeta. Mes norime, kad informacija būtų patikima aiškiai, skaidriai ir kad ją galėtų naudotis tik specialistai. Visos uh, Įmonės veikiančios valstybės narise turėtų gauti e, identifikacijos numerį ir manau, kad tai būtų gerai, nes taip supaprastintų priežiūrą ir e, administravimą. Jūs suprantate, e, gerbiamasis komisijos nariai, kad čia mes kalbame apie didžiulį iššūkį, kurį turėtų atremti ir valstybės narės, kiekviena atskirai ir visa Europos Sąjunga bendrai. Ačiū toliau, ponas Lūkė. Pone pirmininkė, šiuose diskusijose mes kalbame apie sažiningumą, apie sažiningą mokesčių sistemą, taip kad kiekvienas mokesčių mokėtojas atitinkamai mokėtų mokesčius. Ir mes iš LaxLix dokumentų ir iš atitinkamų tyrimų, kurios atliko Europos komisija, E, ir buvo, kurių rezultatai buvo paskelbti praėjusią savaitę, mes žinome, kad buvo nusižengta šitam sažiningumui ir kad Europos e, komisija e, nustatė, kad buvo taikomos mokesnės lengvatos, neteisėtos mokesnės lengvatos Fiat ir Starbucks, bet manau, kad bus ir daugiau tokių atvejų. Yra, e, E, tam tikrų sprendimų dėl mokesčių, apie kuriuos e, neturi Europos komisija e, informacijos. Todėl manau, kad Europos Sąjunga, Europos institucijos turėtų daryti viską, kad nebūtų Tok, daromi tokie nelegalūs susitarimai. Dėl manau, kad Europos komisija turėtų turėti sąlygas daryti viską, kad mokesčių sistema veiktų sąžiningai. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Toirer. Ja, Pone pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos, specialiojo komiteto dėl LuxLeaks e, aferos veikloje iš tiesų e, pamatėme, kad dauguma e, valstybių narių ir tam tikros įmonės e, E, naudojasi tam tikrais e, mokesčių vengimo modeliais ir ES prarado milijardus eurų mokesčių. E, ir, ir dažnai yra taip, kad e, tos įmonės, kurios veikia tik vienoje valstybė narė ir kurios negali pasinaudoti e, tais mod, sukčiavimo modeliais, jos moka žymiai didesnį mokesčių tari, ta, tarifą. Todėl informacijos mainai yra vienas labai svarbus aspektas, bet šitos priemonės nepakaks. E, mes e, bandėme. E, e, dėrėti su atitinkamo Šveicarijos institucijomis ir kalbėtis apie tai, kad pagal e, šeštojo dešimtmečio atitinkamus įstatymus ten yra e, teikiamos, teikiama, e, vyksta informacijos mainai tarp atskirų Šveicarijos kantonų. Aš e, manau, kad dabartinės, dabar egzistuojančios taisyklės turėtų būti pataisytos, kad mes galėtume e, reikalauti privalomo, e, privalomo informacijos mainų dėl mokesnių sprendimų. Dėkoju, dabar suteik, žodis suteikiamas ponu Viegas. Alors, un, un avant-propos en, en français, hein, donc. Euh... Taip, Kai ponas Junkeris buvo Luxemburgo ministra, e, ministras pirinkas, jisai priėmė sprendimus dėl mokesčių taikomų daugybėj bendrovių ir iš esmės tai buvo vagystė. Atsiprašau, man visiškai nerūpi, aš, e, e, kaip aš tai pasakysiu, bet manau, kad svarbu yra aiškiai tiesiai šviesiai pasakyti, kad Europos komisijos pirmininkas yra vagys. Ir toliau tęsiu savo gimtąją kalbą. Po vieno e, iš šių su mokesčiu susijusių skandalų Europos Sąjunga pagaliau sugalvojo, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimo mokesčių srityje. Tačiau gali atsitikti ir taip, kad visi sulomi teisės aktai galiausiai e, virs tik tai e, šnipštų, iš to nieko ne, nebus. Matome, kad Nesusitrime su Šveicarija, kuris yra taip giriamas, yra, pateikiam, yra slap, kai kurių dalykų, kai, kurie padės kai kam išvengti skaidrumo. Aš manau, kad visa informacija turėtų būti skelbiama viešai, tačiau stambios tarptautinės e, grupės atsisako tai daryti. Bet jie matome, kad nėra pakankamai ir politinės valios tam, kad galima būtų pakeisti dabartinę situaciją. Galiu Jūs patikinti, kad mes atidžiai stebėsime, kaip Jūs dirbsite. Pone Edič, Jums yra iškelta milinoji kortelė. Ar Jūs sutiktumėte atsakyti į klausimą? Taip, prašau tuomet. Ponas Etheridge. Dėkoju, labas vakaras. Man labai įdomu buvo klausytis jūsų kalbos, ypač jūsų pasisakymo pradžios. Ar jūs pritartumėt man, kad viskas, ką siūlo ponas Junkeris ir jo vadovaujama komisija, turi būti vertinama labai labai atsargiai. Ta, gal pritartumėt net. E, sprendžiant iš to, ką jūs sakėte apie pono Junkerį, gal jūs ir pritartumėte tokią mano nuomonę ir kad gal mes turėtume kur kas griežčiau kritikuoti komisiją? Não, não ouvi a parte inicial da pergunta, eh, contudo, eu devo dizer que estes. Aš negirdėjau jūsų klausimo pradžios, bet galiu pasakyti, kad šie skandalai, juos, juose yra implikuoti ne tik komisijos pirmininkas, bet ir eurozonos šalių grupės pirmininkas. Ir parlamentas jau seniai metų metus kalba apie šią problemą. Matome, kad viskas daroma tam, kad tarptautinėms bendrovėms būtų kuo patogiau, kuo paprasčiau veikti. E, e, joms siūlomos yra didžiulės mokesčių lengvatos ir tai kenkia visos mūsų ekonominės sistemos patikimumui, nes matome, kad e, didžiulių tarptautinių bendrovių bendru, vadovai E, taip ištroškio pelno visuomet nu, sugeba nustupti ES politikos į parebį. Toliau, ponas Uflin. Na, tiesiai šviesiai pasakykime, pačios ES egzistavimas skatina stambių tarp valstybinių bendrovių veiklą pritarė, kad jos slepia mokesčiams. Pagal ES taisyklės bendrovės gali pasirinkti, kur moka mokesčius užuot e, būtų spaučiamos mokėti mokesčius ten, kur vykdo veiklą. Ir tokiu būdu mažesnės valstybės narės sudaro su tarp valstybinėmis bendrovėmis pakankamai joms palankius sandorius ir suteikia galimybę joms dar labiau praturtėti. O kita vertus, e, maždaug 50 procentų stambiųjų bendrovių išvengia e, mokesčių mokėjimo. Todėl e, tikrai yra neteisinga, kad mes kalbame apie geresnę Europą ir didesnių galių suteikimą Europos komisijai ar pačiai Europos Sąjungai. Turėtų būti elgisimasi priešingai. Valstybės narės turi atgauti savo galės, kad galėtų veikti savo teritorijoje. Ačiū. Ačiū. Toliau. Pone Niedermeyer. Ponas Niedermeyer. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tikrai pritariu pranešimui dėl automatinių pasikeitimų mokestinė informacija, tai labai svarbu. Ir tai sudaro vieną iš Taibergs iniciatyvų ir tokiu būdu turėtų pagerėti e, mokestinių pajamų surinkimas. Reikia pasakyti, kad Europos parlamentas šiuo atveju atlieka ne tik tai e, konsultanto vaidmenį, mes dalyvaujame sprendimo prieimime ir mes turime galimybę patobulinti priimtą sprendimą vadovaudamėsi mūsų ekspertų ekspertų pasirimais. Aš tikiu, kad taryba priims tokius sprendimus, kurie bus naudingi Europai ir jos ateičiai bei mokesčių mokėtojams. Ir galiausiai turėtume susilaikyti nuo minties, kad kuo daugiau, tuo geriau. Ir užuot stengiasi viską labai smarkiai reglamentuoti, mes turėtume pagalvoti apie pačius geriausius uh, reglamentuojančius sprendimus ir taisyklės, nes daugiau nereiškia geriau. Ir nepamirškite, kad mums svarbiausia kovoti su mokestinės bazės erozija ir pelno perkelimu. Ačiū. Toliau o, ponas Ludvikson. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai gerai, kad nustatomas pasaulinis standartas, pagal kurį bus keičiamasi automatiškai mokestinė informacija. Mes taip pat manome, kad pats standartas, kurį sukūrė BPO, įsigalios jau kitais metais ir Europos Sąjungoje. O jis labai svarbi priemonė kovojant su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Todėl visiškai logiška būtų, kad tas standartas būtų taikomas ir uh, toje srityje, kur galioja e, taupimo pajamų direktyva. Ja, kaip žinia, ketina labai, jos ketinama labai greitai atsisakyti, bet ar tai tikrai labai gerai? Taip, informacijos mes gal gautume papildomai, tačiau jeigu pagalvosime, kiek bus dubliuojama darbo, kokia bus didžiulė biurokratija, tai ar tikrai mūsų gaunama nauda bus e, geresnė, e, bus didesnė negu sąnaudos. Tai pastaraisiais metais komisija veikia labai, kad galėtų užtikrinti skaidresnius standartus ir kad būtų tai standartais vadovaujamasi Europos Sąjungoje. Bet reikia nepamiršti, kad tai mes turime galvoti ir apie 12 užžiūrio teritorijų bei kitas mūsų šalis partneris. Todėl reikia stengtis, kad toks automatinės mokestinės informacijos pasikeitimas vyktų pasaulinio mastu. Ir komisija ir toliau turėtų dirbti tam, kad būtų panaikintos teisinės spragos mokesčių srityje ir pranešimas neturėtų apsiriboti labai siaurų požiūrių tus, e, nereikėtų to, e, to pranešimo, tą pranešimą reikėtų paskleisti plačiau už e, parlamento ribų, o patvirtinti reikia kaip galima greičiau. Perėjimas prie pasaulinio standarto ir e, automatinis pasikeitimas informacija apie sąskaitos yra labai svarbus dalykas ir mes šią galimybę turime pasinaudoti neabejotinai. Ačiū. Toliau kalbės ponė Ronen Leiner. Ačiū ponė pirmininkė. Sažiningi piliečiai, sažiningos bendrovės moka a, privalomus mokesčius vadovaudamosi taisyklėmis. Tačiau, kaip parodė LuxLeaks skandalas, tikrai ne visi taip elgesi. Jeigu tokia situacija tęsis, valstybės narės praras mokestinės pajamas nebegalės tikriausiai net e, teikti kredito ar gauti pačios paskolų. Mano galva, mokesčių administracijos turėtų gauti visą pagrindinę informaciją. Lygiai taip pat ir piliečiai turi teisę gauti informaciją apie sumokamus mokesčius kas ir kiek moka. Tačiau dabar, vos iškilus šiam klausimui, atsiranda didžiulis susierzinimas. Tačiau piliečiams tai rūpi. Pavyzdžiui, Suomijoje ir toliau, nes por, Suomija kenčia, nes Portugalija bando pritraukti a, pas save pensinius fondus, pensininkus, kurie pas juos gyventų žiemą, kai saulėta ir šilta ir ten mokėtų mokesčius. Ir e, visą laiką Portugalija reklamuoja, kad joje yra puikus pragyvenimo lygis. Tačiau tokie, tokios vilionės yra gana pavojingos ir mums nereikia pamiršti, kad vilionių klausimą taip pat turime spręsti. Ačiū. Toliau ponia Gulart. Pone pirmininkė, laba diena, gerbiamas komisijos nariai, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs atėjote. Aš matau, kad pirmininkantė šalis padarėm mums paslaugą ir neatvyko. Da. Bet džiaugiamės tuo, kad komisija čia atvyko, nes komisija tikrai nusekliai raginamas mes narės imtis priemonių. Mes kalbame apie dosiją, kuriuo siekiama yra šiek tiek sutvarkyti mokesčių sistemas valstybės narėse Europos Sąjungoje ir atkurti piliečių pasitikėjimą po to, kai mes sužinome apie faktus, kurie buvo susiję su Lakslik skandalu ir su tuo, kas vyko kitose šalyse, mes pastebėjome, kad piliečiai mumis pasitikė vis mažiau. Ir e, todėl sveikiname jūsų patiktą tekstą dėl automatinio keitimos informaciją. Aš esu e, intergrupės e, dėl kovos su skurdo pirmininkė Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad geriausia mums pavyks kovoti su skurdu, jeigu mes galėsime perskirstyti turimą turtą. Ir todėl aš norėčiau Jūs paraginti, kad Jūs galvosite apie mokesčių sistemos reformą, pagalvoti ir apie kovą su skurdu. Olka hyvä. Ačiū toliau, ponas Demasi. Pone pirmininkė, savanoriškas keitimasis informacija neveikia 38 metus, o komisija miegojo, kol neįvyko LuxLeaks skandalas. Tai reiškia, kad ES kažkas įvyksta tik tada, kai į viešumą iškeliami kažkieno nešvarūs kalbiniai. Todėl manau, kad esminė informacija dėl, e, mokesti, dėl sprendimų dėl mokesčių e, turi būti, jie turi būti keičiamasi pagal automatinę procedūrą, e, kad nebūtų galima, e, kad valstybės narės netarnautų dideliems koncernams, kad nebūtų pasakojamos pasakos, ką daro ponas Junkeris, e, nes dažnai tie koncernai elgesi su mumis kaip nepatyrusiais mokinukais ir dažnai komisija net negauna prieigos prie reikiamų dokumentų. Todėl manau, kad žodžius turėtų pakeisti, pakeisti darbai ir e, iš tiesų šis žingsnis yra pirmas žingsnis, bet jis yra pernelik mažas e, mokesčių mokėtėms, todėl mano frakcija darys viską, kad būtų imtas ir kitų priemonių, kol e, susitvarkysime su šita netoleruotina situacija. Ačiū toliau, ponas Tolojan. Norėčiau E, pasakyti, kad tai yra žingsnis teisinga linkme. Ir tokiu būdu būtų galima e, kovoti su e, mokesčių vengimu, kuris e, ir mokesnių sukčiavimų tam tikrose valstybėse narėse, ką daro tam tikri koncernai, kad e, turėtų būti tokia sistema, kad būtų galima, kad Europos komisija galėtų to jau pat įsikišti, jeigu tam tikra valstybė narė e, pasirašo kažkokį susitarimą, kuris pažeidžia kitos valstybės narės interesus. E, praėjusiais, praėjusiais metais Europos parlamentas labai dažnai reikalavo atitinkamų priemonių, aš ir pats tą esu daręs tačiau e, vis tik reikėjo sulaukti tarptautinio skandalo, kad būtų imtasi kažkokios iniciatyvos. Tačiau nepaisant to, norėčiau padėkoti už šią iniciatyvą. Dėkuoju toliau žodis sėkimas ponui Karas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti pranešėjams, o ypač ponui Ferberiui už jo pranešimą ir už tame pranešime keliamus reikalavimus. Ir taip pat norėčiau padėkoti už šiandieninės diskusijas, kurios susijusios su tuo pranešimu, nes mes savo rinkėjams turėtume aiškiai pasakyti, kad iš vienos pusės e, komisija bando kovoti su nelegaliais sprendimais dėl mokesčių, tačiau iš kitos pusės mes kalbame apie tai, kaip per LuxLeaks buvo suteikiamos tam tikros mokesnės privilegijos. E, E, Europos parlamentas reikalauja daugiau skaidrumo, daugiau sažiningumo e, tarptautinėje mokesčių politikoje, bet valstybės narės e, e, nenori, kad būtų keičiamasi informacija dėl sprendimų dėl mokesčių. Tai yra netoleruotina situacija. Mums iš tiesų reikia daugiau teisingumo, e, skaidrumo, sažiningumo. Mums reikia bendros mokestinės bazės, mums reikia. E, ataskaitų, kurias teiktų atskiros valstybės narės. Mums reikia informacijos mainų dėl sprendimų dėl mokesčių, jeigu mes norime išsaugoti sąžiningą konkurenciją Europos Sąjungoje. Ačiū. Toliau ponas Van Kenden Leire. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija. Europos parlamentas gal ir neturi teisės priimti sprendimą, bet mes tikrai labai prašome, kad būtų sukurtas tinkamas pasikeitimo mokestinė informacija mechanizmas, nes e, komisija vaidina čia pagrindinį vaidmenį. Ir tik tokiu būdu galima bus išvengti ateityje su mokesčiai susijusių skandalų pakol kas e, valstybės narės e, slepia mokestinius sprendimus ir aišku dėl ko, nes faktiškai tai yra netiesioginis bendrovių subsidijavimas. Bendroji rinka klėstėjęs tik to atveju, jeigu valstybės narės e, teikdamos teisinės per teisę subsidijas neiškraipys tos rinkos. Todėl įdomu iš tiesų išgirsti, o kodėl staiga uh, sprendimai dėl verslo mokesčio nebus atskleidžiami visa apimtimi. Ką, ar čia suverenumui kyla problemų galiausiai? Nereikia pamiršti, kad valstybės narės pradės kovoti viena su kita tam, kad patenkintų tarp valstybinių bendrovių apetitus. Ačiū. Toliau spontaniški pasisakymai iš vietos. Kolega Tom. Ponas Kaputa. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą pasakius, aš norėčiau pakalbėti apie skaidrumo principą, kuris labai svarbus reformuojant ekonomiką. O informaciniai mainai padės užtikrinti desnį skaidrumą mokesčių srityje. Bus informuojama <clears throat> apie bendrovių veiklą ir jų mokamus mokesčius, tačiau ne visą apimtimi. Jeigu panalizuosime dabartinės mokesčių sistemas, iš karto suprasime, kiek daug informacijos mums trūksta. Ir todėl atsiranda varžymasis dėl mokesčių ir konkurencija mokesčių pagrindų. Todėl labai svarbu, kad numatytumėte 10 metų už kuriuos reikės pateikti sprendimus. Tačiau nepakanka ir negalime to pamiršti. Dar vienas dalykas - mokesčių administracijos turės vykdyti tai, kas bus nustatyta. Ačiū, ponė Tong, toliau. Europos e, sąjunga. Europos sąjunga turėtų prisimti lyderės vaidmen šioje srityje, taip pat ir tarptautinėme e, kontekste. E, kai yra kalbama apie tai, kaip reikia kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Mes dabar, ga, e, dabar per mažai valstybės narės keičiasi informaciją apie sprendimus dėl mokesčių, jos netgi viena kitos neinformuoja dėl sprendimų dėl mokesčių, kurios turi tarp valstybinį poveikį. E, turėtų toki, toki, tokie informacijos mainai turėtų būti privalomi. Ir e, taip pat e, reikėtų kovoti su e, tokiomis labai e, patraukliomis mokestinėmis sistemomis. Mes čia turime kalbėti ne tik su mokestiniu sukčiavimu, bet ir su vengimu įvardinti tikrąjį įmonės savininką. Tai yra, todėl šita, šita direktyva yra žingsnis teigiama linkme. Ponas Marijas. Prašau kalbėti į, į mikrofoną. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, mokestinis sukčiavimas ir mokesčių vengimas e, yra e, veiklos, kurios padaro labai daug ekonominės žalos. E, taip pat ir e, susitarimai dėl sandorių kainodaros Ir e, dar reikia nepamiršti, kad e, egzistuoja mokestiniai rojai ir kai kurios valstybės narės vykdo mokestinį dempingą. E, ir tai iš tiesų pasitarnauja didžiam, dideliems tartutiniams koncernams, jie nemoka mokesčių, kurios ir tos nesumokėtos sumos sudaro milijardus. Ir tokiu būdu kai kurios valstybės narės tiesiog tarnauja atitinkamiems koncernams. E, o Vokietija, kuri pati remia kai kurios koncernus, dabar reikalauja didesnių mokesčių, e, kad didesnius mokesčius mokėtų Graikijos piliečiai. E, ankstesnė Graikijos vyriausybė niekada ne, netyrė atvejų susijusių su nelegale, ne, nelegaliu sandorių perkelimu į Šveicariją. Pagrindinės klausimas tai kieno interesus mes norime apsaugoti, ar ES piliečių, ar tarp valstybinių bendrovių. Matome, kaip kai kurios valstybės narės elgesi egoistiškai, o tai kenkia mūsų piliečiams. Todėl pasiūlymus vertinu teigiamai ir teigiamai vertinu automatinį pasikeitimą mokestinę informaciją. Toks pasikeitimas būtinas, nes turime apsaugoti ES ir mūsų piliečius. Taip pat manau, kad mes turime galvoti apie tolesnius žingsnius. Mes kūrėme bendrąją rinką, yra bendra valiuta. Nors, aišku, bendra valiuta naudojasi ne visos ES valstybės narės, bet jų dauguma. Taigi, kaip gali būti bendra valiuta be bendros mokestinės sistemos? Ar tokia bendra valiuta turi ateitį? ponas Soltas. Pone pirmininkė, dėkoju. E, mokestinio sukčiavimo atvejų skaičius nuolat auga ir tai aišku turi poveikį valstybių narių mokestinėms sistemoms e, milijardai eurų yra prarandami kasmet, e, o tai reiškia, kad e, už tuos pinigus būtų galima finansuoti daug vertingų projektų, e, viešojo sektoriaus projektų. Neseniai buvo nustatyti šimtai tokių mokestinio sukčiavimo atvejų ir, ir buvo nustatyta, kad valstybės narės negaudavo informacijos apie sprendimus dėl mokesčių e, turinčių tarp valstybinį poveikį. E, Aišku, e, valstybėse narėse egzistuoja skirtingos mokesnės sistemos ir galbūt dėl to galėtų kilti tam tikri skandalai, bet manau, kad mes turime e, reikalauti daugiau skaidrumo, todėl mums reikia viešo registro, kuriame būtų skelbima informacija apie sprendimus dėl mokesčių. Ponas Pirakė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, e, jau tapo tradicija, kad mes su jumis čia kalbame e, apie tam tikrų taisyklių griežtinimą. Kai mes kalbame apie mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą, manau, kad jeigu mes sugriežtinsime taisyklės, tai tie, kurie e, vykdo mokestinį sukčiavimą, atras kitus būdus, kaip apeiti tas taisyklės. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūs manote, kaip greitai bus galima praktiškai gyvendinti tuos privalomus informacijos mainus. E, ir e, kaip greitai būtų galima įvesti bendrą e, įmonių pelno mokestį e, ir ar galime kalbėti apie tam tikrą mokestinę bazę, kuri, dalyv, kuri egzistuotų ne tik ES, bet ir už jos ribų. Taip pat norėčiau užduoti klausimą su atitinkamu Lekart vadinamu sąrašu Graikijoje ir kitose šalise. E, manau, kad mūsų piliečiams kyla labai daug klausimų susijusių su kova su mokesniu sukčiavimu. Dėkoju toliau ponas Frunsulika. On... Džiaugiuosi, kad 15 metais, gegužės 27 dieną, buvo pasirašytas su Šveicarija susitarimas dėl um, automatinio finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų. Šveicarija yra vienas iš pagrindinių subjektų, kuris padės mums e, kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Duomenės Šveicarija perdos nuo 18 metų, bet per tą laiką e, subjektai sugebės paslėpti savo paimą, savo mokesčius. Kitas dalykas, kad labai svarbu, jog šis susitarimas suteiks galimybės tiek Šveicarijos, tiek valstybių narių mokesčio administracijoms tinkamai identifikuoti tuos, kurie slepia pajamas ir pritaikyti tarp valstybinę teisę. Tuo pačiu metu tikiuosi, kad uh, mokesčių administracijos geriau galės įvertinti, kaip yra vengiama mokesčių ir kaip atliekamas mokestinis sukčiavimas ir su to kovoti. Ačiū. Ir dabar aš kartu sutikiu žodį komisijos nariui, ponui Moskovisi. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, Europos parlamento nariai. Dabar kelios politinės pastabos ir po to, kai ką norėčiau patikslinti. Pirmiausia, aš pritariu jūsų išsakytoms mintims. E, pritariu tam, ką sakė ponia Gular. Taip, e, iš tikrųjų, Mes šiandien susidurime su didelė piliečių pasitikėjimo krize. Piliečiai vis labi, labiau nepasitikė mūsų žodžiais, mūsų politikų žodžiais ir iš tikrųjų Mūsų piliečiai labai smarkiai prisidėjo prie to, kad būtų veikta krizė ir tarptautinės bendrovės gali pasinaudoti tam tikromis spragomis, kurios egzistuoja mūsų mokesčių teisės aktuose ir dėl to jos mok labai mažai mokesčių arba iš vis nemoka mokesčių. Taip, aš noriu pasakyti, kad mes, mes kartu turime imtis veiksmų, kad atkurtume tą pasitikėjimą. Ir taip, iš tikrųjų, tai yra susiję ir su, su lygybė, ir su veiksmungumu, nes da, mes neturime tikslių skaičių, dėl to, kiek lėšų yra prarandama dėl mokesčio, da, mokesčių vengimo. Labai sunku da, tokiu, tokio, tokius nuostolius apskaičiuoti, bet ir šiandien da, apskaičiuoti tai yra sunku ir dėl to, kad mes neturime visų uh, E, visos reikalingos informacijos. Ir būtent todėl automatiniai finansinės informacijos mainai yra labai labai svarbus. Ir jie turėtų būti plėtojami ne tiek eurozonoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Be to, e, komisija mano, kad skaidrumas, kova su mokesčių vengimu ir mokestinės teisingumas yra vieni iš komisijos ir tarp komisijos prioritetų. Visiškai teisingai komisija pasirinko tokius prioritetus. Iš tikrųjų, galima kalbėti apie da, dabartinio modelio demokratiškumą, bet reikėtų vengti stigmatizavimo, populizmo, nes atstovaujame institucijoms ir negalime kalbėti apie kažkokią, kažkokį nusistatymą prieš tam tikras visuomenės grupės. Aš, kaip komisijos narys atsakingas už mokesčius, uh, kalbu visiškai nuoširdžiai ir aš visiškai pasitikiu komisijos pirmininku pono Junkeriu ir jis suteikė man didelį veiksmų laisvę ir kartu su kolegė Margaret Vestager mes dirbame iš vien, spręsdami šią ponę Žolį, man labai malonu jūs matyti šioje salėje, e, mes dažnai su jumis netiesiogiai keičiamės nuomonėmis, o šį kartą galiu jums tiesiai šviesiai sakyti. Negalima e, teikti, kad kova su mokesčių sukčiavimu yra kova su Europos komisija. Aš manau, kad mes visi turime dirbti, imtis veiksmų ir žengti kojo kojon. Ir jūs kalbėjote apie e, mūsų tarpusavio bendarbiavimą. Ir e, aš galiu jums pasakyti, kad mums pavyko susitarti su teks komiteto pirmininku tam, kad galima būtų geriau su jumis bendradarbiauti. Ir praeitą savaitę mes e, Europos parlamento e, e, nariams perdumėme 89 dokumentus, dėl to, kad mes norime, kad viskas vyktų visiškai skaidriai, kad, o kai kurie iš tų dokumentų yra pakankamai konfidencialūs. Ir mane ir komisija čia nemažai kritikavo ir ponui Ferberiui. Aš norėčiau pasakyti, kad taip, uh, Aš taip pat apgailėstauju dėl tų dalykų, kuriuos jūs minėjote. Taip, aš taip pat apgailėstauju, kad nebuvo vis dėlto pritarta mūsų pirminiam pasiūlymui, kad nes galėjome žengti toliau. Bet valstybės narės priėmė sprendimą ir valstybės narės egzistuoja ir turi teisę tokį sprendimą priimti. Turime kompromisą, kuris, kaip galiu dar kartą pakartoti, yra geros kokybės. Ir valstybės narės pagal to kompromisą taip pat yra pasiruošusios imtis veiksmų. Ir Aš e, dirbau taryboje e, septynerius metus ir e, dirbu su šiuo parlamentu nuo 1994 metų ir galim pasakyti, kad per visą tą laiką nes ne, nebuvau matęs tokios kokybės kompromisinio dokumento. Ir jūs, gerbėjai parlamento nariai, jūs, ponia Žoli, darėte didžiulį spaudimą e, mums visiems ir komisijai taip pat. Ir dėl to mes tikrai padarėme labai svarbių žingsnių. Ir šiandien yra labai svarbi diena. Ir e, jei jūs priimsite sprendimą pritarti e, šiems dokumentams, pritarti susitarimus su Šveicarija, Tai bus e, įrodymas, kad jūs remiate mūsų pastangas. Aš dėkuoju parlamentui už jūsų paramą, kovojant su mokesčių vengiamu. Jūs nuolat kalbate apie tai, kad galima pritaikyti kai kurias techninės priemonės tam, kad galima būtų užkirsti kelią šiam reiškiniu. O dabar kelios konkretesnės pastabos, e, kurias norėčiau užsakyti atsakydamas į jūsų klausimus. Pirmiausia, taikymo sritis. Tai, mano galva, yra svarbiausias pono Ferberio pranešime keliamas klausimas. Iš tikrųjų, direktyva turėtų apimti visas, visus sustarimus, ne tik tarptautiniams sustarimams taikomus sprendimus, tarptautinės įmonėms taikomus sprendimus. Komisija savo uh, pradinėme susitarime kalbėjo apie tarptautinės bendrovės ir apie tuos atvejus, kai uh, kalbama apie kainoda, uh, kainodaros perkelimą. Bet sprendimas buvo priimtas. Ir uh, Kodėl galiausiai buvo priimtas toks sprendimas, kuris buvo priimtas? Tai yra neįtraukti nacionalinių e, įmonių, e, sprendimų dėl nacionalinių įmonių. Dėl to, kad e, mes Nors suprantame, kad tokie sprendimai gali turėti įtaką tole, tolesnė, toliau mokamiems mokesčiams, bet taip pat manome, kad tai gali padidinti administracinę naštą. Ir galima būtų iš tikrųjų čia dabar kelti klausimą, kas būtų svarbiau. Bet aš nemanau, gerbėjai ponai ir, ir ponios, kad tai yra istorijos pabaiga. Šiuo, aš nebejoju, kad Europos parlamentas toliau gali e, reikalauti, kad būtų imtasi papildomų priemonių, e, kad būtų pakoreguotas teisinės pagrindas e, ir mes komisijoje jums pritartume. Toliau. Ponas Ferber taip pat kalbėjo apie dar vieną svarbų dalyką. Tai yra tarybos kompromisinis tekstas. Jame yra numatytas penkerių metų laikotarpis ir tai tas laikotarpis, kuris bus taikomas atgražinę, kiek laiko bus taikoma, at, at, tai yra tas laikas, kiek, apie kokius sprendimus reikės pranešti. Šios nuostatos turėtų įsigalioti 2016 e, e, metais. Ir e, mes norėjome kartu apsaugoti ir mažas ir vidutinės įmonės. Ir aš per savo dėrybas su tarybos nariais, klausiausi jų argumentus ir manau, kad penkerių metų laikotarpis taikomas uh, mažoms vidutinėms įmonėms yra geras kompromisas ir e, būtent todėl komisija pritarė šiam sprendimui. Ponas Bayer taip pat kalbėjo apie, e, apie e, mokestinės identifikacijos numerį. Mes nepasiūlėme to savo pasiūlymę. Kodėl? Todėl, kad mes dar neturime šio numerio. Tai yra techninio pobūdžio klausimas, bet tai kartu yra ir politinis klausimas klausimas. Komisijoje jis yra nagrinėjimas 2012 metų kovos su, kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Ir aš manau, kad darybas reikia, diskusijas reikia tęsti, tačiau dabar tikrai nedėrėtų laukti, kol mes susitarsime dėl to numerio. Toliau sankcijos. Kai kas, e, keli e, parlamentarai apie tai kalbėjo. Ir aš prisimenu, kad kai pirmą kartą lankiausi mokesčių reikalų komitete, apie tai taip pat buvo kalbama. Mums reikia mechanizmo, kuris užtikrintų, kad mūsų skaidrumą didinančios priemonės pakeistų e, tarptautinių bendrovių elgesį. Ir čia galima ginčytis. Aš manau, kad Aš nebejoju, kad ES pareigūnai atsakingi už tai, kad būtų kovojamas su, tinkamai su sukčiavimu, imsis veiksmų. Mes nenorime uždrausti kaip, tam, tikrų, tam tikrų veiksmų. Mes manome, kad čia pasiteisins ir prevencija. Komisijos dalyvavimas tose diskusijose padėjo mums atlikti e, tokio tarpininko teisėjo netgi e, pareigą. Ir kartu su Margaret Vestager mes dirbome tikrai labai daug. Ir mes įrodėme, kad mums e, reikia mechanizmo, kuris realiai skatintų skaidrumą. Ir galiausiai Kaip ir minėjau, taryboje buvo susitarta dėl direktyvos. Kova už didesnį skaidrumą bus tesiama. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes esame pasiryžę siekti kuo didesnio skaidrumo. Aš asmeniškai esu pasiryžęs to siekti. Mūsų komisija nori taip pat e, tai teikti pasiūlymą ir dėl to konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Dėl to, kad tai taip pat yra susiję ir su veiksmingumu, ir su skaidrumu. Mūsų komisija nori įrodyti, kad veiksmingas apmokestinimas yra įmanomas. Tikrai šiandien susiklostė absurdiška situacija. Per daug tarptautinių bendrovių, kurių pavadimus jūs žinot, nemoka mokesčių ten, kur uh, uh, užsiimas savo tiesioginė veikla. Ir tas problemą reikia spręsti. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad komisija taip pat šiuo metu uh, dirba tam, kad būtų parengtos visos nuostatos susijusios su tarptautinių bendrovių finansinės informacijos atskleidimu pagal e, kiekvienoje šalyje, kur jos dirba. Vyksta darbas, po to vyks konsultacijos ir po to mes pateiksime jums, mums savo įvertinimą. Mes nenorime kratytis atsakomybės, bet mes tiesiog norime labai gerai išsiaiškinti, kokiais atvejais ir kaip uh, tokios finansinės informacijos atskleidimas kiekvienoje šalyje gali prisidėti prie skaidrumo ir kaip tokia sistema galėtų veikti kuo veiksmingiau. Nereikia populistiškai kalbėti apie tai, kad visa informacija turi būti prieinama mūsų piliečiams. Reikia atsižvelgti ir į ekonominę tikrovę. Aš manau, kad mokesčių administratoriai turėtų keistis informaciją, toks yra dabar priimtas sprendimas, gal galima būtų taip iš tikrųjų žengti ir toliau. Bet, ir aš to labai norėčiau, bet su sąlyga, kad tokia sistema nepakenks įmonėms. Taigi dėkoju gerbėms Europos parlamento nariams už šią diskusiją, dėkoju mūsų pranešėjams už jų darbą. Taip, mūsų nuomonės dėl kai kurių detalių, niuansų gal skiriasi, bet iš esmės mūsų bendras požiūris yra tikrai bendras. Mes visi norime, kad mes kuo greičiau ir kuo aiškiau galėtume siekti kuo didesnio skaidrumo. Dėkuoju. Ponas Ferberis, dėkoju, ponė pirmininkė, e, dėkoju Pone komisarė, e, dėkoju už tai, ką Jūs pasakėte dėl mokesčių sistemos. Čia Jūs apimėte daugiau klausimų e, nei tie, dėl kurių mes turėsime priimti sprendimą šiandien ir rytoj. E, kalbant apie mano pranešimą, man yra labai gaila, kad tarybos atstovų nėra, nes daug, ką, daug iš to, ką šiandien pasakė kolegos ir ta kritika, kuri buvo išsakyta, ji buvo adresuota ne komisijai, o e, tarybai. E, o tarybos e, vietos yra dėja tuščios. Ir manau, kad taryba turėtų išmokti tokią pamoką ir e, kad Europos parlamentas yra rimtas partneris, ypač kai kalbama apie mokestinius klausimus. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, nes per e, trumpą laiką mums pavyko e, parengti pranešimą tokią sudėtingą te temą ir aš tikiuosi, kad rytoj plenarinio posėdžio balsavimų metu mes pasiūsime labai aišku signalą tarybai e, ir būtent pabrėžiu tarybai, nes komisija savo darbą nu, nu, nu, nuveikia, o mes norėtume pasiūsti tarybai signalą, kad jį dar kartą apsvarstytų savo e, spalio 6 dienos sprendimą ir padarytų e, kažką dėl skaidrumo ES mokesnėje sistemoje. Ačiū. Honorevole Simon. Dėkoju, dabar žodis teigiamas ponui Simon. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau kaip koordinatorius, socialdemokratų frakcijos koordinatorius pasisakyti už pranešėją, kuris dėja negalėjo atvykti į posėdį. Aš galėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega Ferberis kad mes e, kartu su komisija turime dirbti, e, statydami šį naują statinį, e, tačiau kita vertus mes turime galvoti ir apie tuos trūkumus, kuriuos dar reiktų ištaisyti. Kaip tik šiandien gavau tokią žinę, kuri mane šiek tiek sutrikdė ir kuri tikriausiai e, įtakos mūsų e, ateities darbą, bet e, taip pat norėčiau, nepaisant visko, norėčiau padėkoti komisijai už bendradarbiavimą ir uh, už tai, kad ji suteikia visus dokumentus, kurie, kurie yra įmanomi tarp, pagal tarp institucinį bendradarbiavimą. Šiandien aš sužinojau, kad kai kurie dokumentai, kurių mes negalėjome pamatyti, E, kad tuos dokumentus gavo atitinkamos e, e, agentūros, kurios e, turėjo padaryti tam tikrus tyrimus ir kad jos tos dokumentus davo, da, gavo pagal įprastinę procedūrą, e, pagal kurią piliečiai gali gauti prieigą prie e, atitinkamų dokumentų. Jeigu tai yra tiesa, tai iš tiesų yra didžiulė problema. Mes kreipsimės į jūs raštu, nes dabar yra labai sudėtinga dirbti dėl to, kad mes negauname prieigos prie visų mums reikiamų dokumentų, bet jeigu e, tam tikri dokumentai, kurie nesuteikiami mums, suteikiami kitoms institucijoms ir yra tam tikra vieša prieiga, tai aš, e, man tikrai yra baisu, kad jūs parlamentą traktuojate kaip kažkokią, e, kažkokį asmenį iš pašalies. Pone Skotkato. Ačiū, pone pirmininkė. Na, klausant iš šios diskusijos, noriu pastebėti, kad ji labai gerai parodė, kad yra mūsų vienijantis bendri klausimai ir nuostatos. Ir a, <clears throat> tikrai, kad a, bėda. Taip pat pastebėjau, kad daugelis mūsų parlamentarų vienodai masto vien dėl to, kad rinkėjai e, spaudžia juos, ypač e, MVI srityje, kita jie labiau domis ir daugiau žino apie mokesčius. Bet tam, kad mes galėtume gerai atlikti savo darbą, mums reikia informacijos, reikia faktinės medžiagos. Ir mes kreipiamės, kad mums būtų suteikta prieiga prie dokumentų, tačiau bijau, kad uždaros skaityklos, kurią mums ketina pasiūlyti, tikrai nepakanks. Mums reikia kur kas geresnės galimybės susipažinti su dokumentais. Mes taip pat turime apsaugoti e, vidaus informatorius. Nepaka, e, Nepakanka vien tik tai susitikti mums tarpusavėje, mes turime geriau bendradarbiauti, bandant apsaugoti viešasias e, pajamas stambios bendrovės susitarė dėl maž, mažesnių mokesčių, bet ne jos yra visuomenės ir ekonomikos varomoji jėga. Tai yra MVI, kurios to padaryti negali. Dėja, mano kolega turėjo uh, E, vykti į taksę komitetą, bet e, mes kartu su kolega tikrai vertiname komisijos paramą ir tikrai reikia, kad valstybės narės pradėtų su mumis bendradarbiauti ir kad galiausiai mokestinis sukčiavimas taptų pagrindiniu mūsų darbo e, klausimu, nes kitaip mes pralaimėsime. Ačiū. Ačiū už šią diskusiją. Taigi diskusija baigta.